Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Mėly kolegos, norėčiau paprašyti visų susėsti į savo vietas. Kitas darbo tvarkės punktas yra Ramon Tremoza į Batsels pranešimas ECB 2010 m. metinė ataskaita. Norėčiau pasveikinti naująjį ECB pirmininką Mario Draghi. Ir norėčiau mūsų visų vardu jam palinkėti kuo geriausios kloties, atliekant e, tą sunkų darbą, kuris jam tenka. Dabar norėčiau perduoti žodį pranešėjui Tremoza Ibacels keturias minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Dragi, linkiu Jums kuo geriausios kloties šitame parlamente. Norėčiau padėkoti visiems už puikų bendradarbiavimą, rengiant šį pranešimą. Ekon komitete praeitą mėnesį buvo pripažintas šitas, buvo patirtas šitas e, dokumentas. Nori, e, labai džiaug, e, džiaugiuosi dėl Europos centrinio banko intervencijų rinkose. Jeigu bus būtina, jos turi tęstis ir per kitą savaitę, kitomis savaitėmis. Jos išgelbėjo eurą, bet tokių intervencijų padėtis būtų buvusi dar blogesnė. Taip pat džiaugiamės Europos komisijos ir valstybių narių e, e, elgesių krizės metu, ypač e, kalbant apie tas šalis, kuriuose turi vykti rimtos reformos. Europos centrinis bankas turėjo imtis svarbių veiksmų. Mes taip pat pranešime. Kalbame apie problemas. Monetarinė politika neįsprendžia visų problemų. Kiekviena šalis yra atsakinga už savo fiskalinę padėtį, savo fiskalinę situaciją. Europos centrinio banko dokumente e, kalbama apie rizikos kapitalą. Europos centrinis bankas yra dabar paskutinis skolintojas. Nuo 2010 metų e, gegužės į, į Eurozonos banką iš ECB e, plaukia dideli pinigų e, srautai. Bankai skolinasi iš ECB. ECB e, pagalba gal net kai kuriuose valstybėse narėse atitolino reformas mes balsavome už tai, kad būtų sustiprinta ekonominė valdysena. Manau, kad fiskalinė disciplina yra svarbi didesnė Europos integracijai. Manau, kad e, regioninis biudžetas, nacionalinis biudžetas turėtų būti e, prižiūrimas europiniu lygmeniu. E, pono Trišet nuomonė mes irgi pritarėme, kad Europai reikia finansų ministro, kuris koordinuotų bendrą fiskalinę politiką ir sustiprintų euro efektyvumą ši skolos krizė parodė, kad monetarnėje sąjungoje fiskalinė politika negali būti palikta tik valstybių norių kompetencijai. Mūsų pranešime taip pat pabrėžiama, kad Europai reikia išdo, kad ECB e neturėtų vien tik fiskalinio vaidmens. Iki tol e, turėtumėm suteikti daug didesnį vaidmenį Europos stabilumo mechanizmui. Pone Dragi. Ir e, tikiuosi jūsų atsako šios pasiūlymus. E, dėl skaidrumo e, reikėtų daryti taip, kaip e, daro mm, JAV išdas, Švedijos bankas, Anglijos bankas. Manau, kad mes rodome silpnumą. nepaskelbdami protokolų. Šiandien mes balsuosime e, už protokolų paskelbimą. Norėtumėm, kad ECB įsiklausytų į demokratinį e, šio parlamento balsą šio klausimu. Dėkoju. Much, uh, Ačiū, ponė Tramosi balsiais. Dabar žodis e, pirmininkui. Kaip ir pranešėjas sakė, mes labai e, nekantravome išgirsti jūsų pasiūlymus. Ačiū, gerbama pirmininkė. Ačiū, ponė Tremoza. Dėkoju visiems gerbėmiems Europos parlamento nariams. Man labai didelė garbė pirmą kartą dalyvauti šiame posėdį kaip ECB pirmininkui ir pristatysiu 2010 metų ECB metinę ataskaitą. Pirmiausiai norėčiau padėkoti savo mm, pirmtakui, panu Trišė, per savo kadenciją. Jis užmėskė puikų dialogą, konstruktyvų dialogą su Europos parlamentu. Aš stengsiuosi tęsti jo darbą, eiti to pačiu keliu, taip pat stipriai bendradarbiaudama su Europos parlamentu, kaip ir tai darė jis. Šiandienos posėdis yra puikia galimybė e, plačiau pažiūrėti Europo, e, Europos Centrinio banko politiką. Taigi pakalbėsiu ir apie platesnės temos susijusios su Europos parlamento rezoliucija. Pradėsiu tardamas keli žodžius apie pagrindinės monetarės politikos sprendimus ir apie visus iššūkius, kurie mūsų laukia 2011 metais. Kaip žinote, ECB monetarinė politika E, jos tikslas yra palaikyti e, kainų stabilumą ES. Ir kai taip sakau, turiu galvoje kainų stabilumą visomis kryptimis. Čia kalbame ir apie oficialių palūkanų normų nustatymas ir, nustatymą ir apie nestandartinės priemonės šį rudenį įtampa finansų mm, rinkose vėl padidėjo ir tai turėjo dėlės įtakos finansų mm, rinkų sąlygoms ir pasitikėjimui. Kainų moderavimą, kainų mm, atlyginimų spaudimo kontroliavimas yra taip pat mūsų tikslas. Todėl ECB nusprendė e, sumažinti šių metų lapkričio mėnesį e, palūkanų normas 12 bazinių punk 25 baziniais punktais. Vyriausybė obligacijų e, rinkų nedisk, nedisk, ne, nefunkcionavimas turi įtakos visai, visai rinkai ir visų šalių obligacijų rinkoms. monetarnės politikos mechanizmo nesubalansavimas taip pat turi didelę, riziką, e, didelę įtaką kredito kainai. Todėl atsibaimas e nestandartinių priemonių. Žinoma, tokios intervencijos e, negali, turi būti ribotos. Vyriausybės turi individualiai ir bendrai atstatyti savo patikimumą, pasitikėjimą iš finansų rinkų pusės. ECB ėmėsi e, keleto priemonių 2010 ir 2011 metais tam, kad bankai ir toliau turėtų prieigą prie finansavimo šaltinių. Taip e, jie galėjo toliau skolinti e, privačiam sektoriui ir, ir, ir gyventojams. ECB praplėtė savo funkcijas likvidumo stabilizavimo srityje. Pirmiausia, tai buvo pratesta iki 6 mėnesių, paskui iki 12 ir 13 mėnesių. Naujoji padengtų obligacijų pirkimo programa e, buvo pradėta, tam skirta buvo 40 milijardų eurų. E, JAV dolerių likvidumo e, sistema taip pat buvo pasiūlyta e, bankams trijų mėnesių periodui. Vakar, koordinuojant veiksmus su Federaliniu rezervu Japonijos, Anglijos, Kanados, Šveicarijos nacionaliniais bankais, nusprendėme sumažinti Euro, JAV dolerių tiekimo kaina, taip pat ir euro e, zonoje. Taip pat mes nusprendėme imti ir kitų priemonių, e, numatyti laikinus nevyktų kreditų įsipareigojimų sandorių apsikeitimo sistemą tam, kad būtų galima tai daryti įvairiomis valiutomis, jeigu to pareikalautų rinkos. E, ECB valdymo tarnyba, taryba susirenka kitą, susirinks kitą savaitę ketvirtadienį ir dabar yra e, periodas prieš sprendimų prieimimą. Taigi e, tai, ką aš pasakysiu, tai dar nėra priimti sprendimai, bet kalbant apie dabartinę situaciją, iš tikrųjų mažai ką galima pasakyti be to, ką jau pasakiau mes e, žinome, kad bankai ir toliau susiduria su sunkumais dėl valstybės valstybių obligacijų, dėl rinkos, e, dėl padėties rinkoje ir tam tikrose finansiniuose segmentuose. Taip pat žinome problemas susijusias su kapitalo mm, rizikos problemomis ir, ir, ir, kit, ir, kita, ir kitoms problemomis. Ir pakalbėsiu apie Europos ekonominę ir monetarinę sąjungą. E, žiūrėdami 2010-2011 metus matome, kad sustiprėjo mūsų ekonominė valdysena, nors reikia pripažinti, kad tai galbūt ir nėra labai matoma ir pastebima krizės laikotarpiu. Europos parlamentas e, stipriai prisidėjo prie šios pažangos ir ECB pripažįsta ir sveikina jų šitą darbą šešių e, teisės aktų paketas, Europos semestras, Europlus paktas, visos šios iniciatyvos prisidėjo prie artimesnės koordinacijos ir ekonominės politikos ES priežiūros, ypač e, eurozonoje. E, vis tiek šiuo metu padėtis yra sunki, mes sudarėme šios naujus mechanizmus, bet jų e, pozityvius rezultatai patikimumui ir politikai dar kol kas nėra matomi. E, vyriausybių pakeitimai, pasikeitimai reformos, kurios buvo įvykdytos kai kuriuose šalyse, kol kas dar neturi aiškios įtakos finansų rinkų trapumui. Svarbiausi klausimai yra keliami ir juos reikia atsakyti keliančios klausimus. Kalbame ne tik tai apie valstybių politikos patikimumą, ne tik tai apie reformų įgyvendinimą, bet, apie, bet ir apie bendrą mūsų bendros fiskalinės valdysenos sistemą sukūrimą. Esu tikras, kad e, naujas priežiūros, nuo prožiūros sistema atstatys pasitikėjimą ir esu tikras, kad visos valstybės narės yra, eina teisingų kelių. E, bet reikia patikimo signalo tam, kad mm, trumpuoju laikotarpiu e, rinkų pasitikėjimas atsistatytų. Mano nuomonė, mūsų ekonominiai monetariniai junijai reikia, e, sąjungai reikia e, fiskalinės institucijos, e, kuri turėtų bendras taisyklės ir prioritetus, kurių dabar laikosi Europos vyriausybės. Mes turime efektyvę institucija, kuri atspindi matarnės politikos esmę, tai yra nepriklausomas centrinis bankas, kuris turi vieną tikslą palaikyti kainų stabilumą. Fiskalinė institucija palaikytų fiskalinės taisyklės ir apibendrintų vyriausybių įsipareigojimus, kurie, kurios, kurie yra prisimti prisidėtų individualiai ir kolektyviai prie bendrų tinkslų. Manau, kad tokios institucijos užtektų sustabilizuoti rinkoms ir tada trumpuoju laikotarpiu tikslai būtų pasiekti ir ilguoju laikotarpiu. Mūsų atsakymas yra toks, kad tai, tokia institucija yra svarbiausias elementas siekiant atstatyti patikimumą, pasitikėjimą. Kitų elementų, kitų priemonių galima imtis, bet labai svarbus, kad daryti iš, iš eilės pirmiausiai reikia e, bendro fiskalinio, bendros fiskalinės struktūros. Pasitikėjimas e, trumpų laikotarpių e, turi išaukti pasitikėjimą ilgų laikotarpių. Investuotojai dažnai priima sprendimus žiūrėdami į, į tolį, il, ilguoju laikotarpiu, ypač kai kalbame apie vyriausybės obligacijas. Naujas fiskalinis, nauja fiskalinė struktūra E, būtų svarbi e, stiprinant ekonominę integraciją, taip pat nubrėžtumėm ir aiškę trajektoriją ateičiai, kaip ES ir eurozona turėtų aukti. Taip, tai būtų e, teisnis procesas stiprinant ekonominę sąjungą sutarties nuostatos yra svarbios, bet reikia apgalvoti visus įmanomus procesus. Kaip bežiūrėsime, ar iš įmonių, um, rinkų, ar Europos piliečių požiūrio taško, visi nori, kad būtų imtasi politikų, kurios išspręstų krizę. Laikas pritaikyti Europos Sąjungą prie šios situacijos, pritaikant institucijas ir e, pačią politiką, kad monetarinė sąjunga sustiprėtų. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pateikite daug informacijos apmąstymui, daug komentarų, o dabar pereisime prie diskusijos. Norėčiau suteikti žodį ponui Geimičiau Jis kalbės EPP frakcijos vardu. Dvi minutės. Prašom, kolega. Dėkoju. Pranešėjų sveikiname, sveikinu atvykusi poną Dragį į Europos parlamentą. Buvo kalbama apie sutarčių e, pakeitimą, kuris yra reikalingas, kad galėtume rasti greitesnius atsakymus į krisis iškeltus klausimus. ECB e, taip pat e, kalba apie likvidumų užtikrinimą, be ko negalėsim sistema tinkamai išsilaikyti. Visa tai yra svarbus dalykai. Žinome, kad Europos Sąjunga yra atsidūrusi kryškelėje, euro obligacijų išleidimas ir visai lė kitų priemonių dabar yra aptariamos, diskutuojamos. Europos centrinis bankas apie tai kalba. E, tam reikia pasitelkti visus reikiamus mechanizmus, kad ir e, stabilumo priemonę. Mes susidurime su daugybė sunkumų. Jeigu mes sieksime sutarčių pakeitimų, tai tuomet reikėtų numatyti, kad tos tie sutarčių pasikeitimai valstybėse narėse bus patvirtinti, kad jie įsigalios. Jeigu viskas bus gerai, jie įsigalios, tačiau visoms toms priemonėms reikia laiko. Kai kuriuose valstybėse gali tekti renkti referendumą ir aš manau, kad laiko tam mes dėje neturime. Buvo pasakyta, kad reikalingi aiškus teisiniai reikalavimai, bet čia būtų tas pats, kas sakyti, kad Titaniko neįmanoma pasukti kairien, kadangi nėra reikiamo šviesoforo signalo. Ir aš manau, kad mes turime laivą vairuoti saugiai ir išmintingai. Europos projektas yra labai svarbus. Jis ne, negalima leisti pasukti tą pačią kryptim, kokią pasuko Titanikas. Būtina užtikrinti, kad būtų veikiama pagal taisyklės. Mūsų lyderiai neturi laukti, jie turi veikti dabar. Ir manyčiau, kad dabar darbo turimtis ne politikai, o valstybininkai, vyrai ir moteris. Ir aš manau, kad tai yra puikiai proga tą aiškiai pasakyti. Turime paskaityti tą kalbą dar ir dar kartą, ką neseniai Lenkijos užsienio reikalų ministras pasakė Vokietijoje. Jis ten išdėstė aiškius imperatyvus, kuriuos visi turime suprasti ir kurie yra labai svarbus visų mūsų bendrai ateičiai. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Kitas kalbėtojas yra kolega Kutas. Dvi su pusė minutės socialdemokratų frakcijos vardu, prašau. E, mulțumesc, domnule președinte. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Dragi, sveiki atvykę Europos parlamentą, gerbiami kolegos. Norėčiau pirmiausia padėkoti kolegai Tramosa už puikų bendradarbiavimą rengiant šį pranešimą. Dabar tuo laikotarpiu, sunkiu laikotarpiu centrinių bankų vaidmuo yra esminis ir tas tie veiksmai, kuriuomis Europos centrinis bankas užkirstamas kelią rinkų sumaišiai, dėja, mano supratimu, yra nepakankami. Banko nepriklausomybė be abejo turi būti užtikrinta. Kaip sakė mūsų kalbėtojas, bankas turi būti ta įstaiga, kuri galėtų paskolinti lėšų, kai kitur pasiskolinti nebeįmanoma, jis turėtų padėti kovoti su spekulacija. E, Europos centrinis bankas turėtų būti tikras centrinis bankas, jis turėtų padėti sustiprinti pasitikėjimą ir e, sutvirtinti eurozoną. Europos centriniam bankui mes numatome labai reikšmingą vaidmenį. Jis turėtų imtis tų priemonių, kurias aš galėčiau vadinti net radikaliomis. Pavyzdžiui, e, galėtų būti išleistos euroobligacijos, būtų galima užtikrinti valstybių biudžeto kontrolę ir būtų galima e, sustiprinti finansinio stabilumo priemonę. Lapkričio mėnesį Europos komisija pateikė siūlymus išleisti euroobligacijas. Tai yra tas siūlymas, kuriuo turime džiaugtis. Tai yra tas žingsnis, kuris reikalingas rinkų stabilumui. Ir tai taip pat turėtų padėti atvirtinti solidarumą. Tai padės sumažinti įsiskolinimą ir užtikrinti lėšų E, buv, tinkama buvimą rinkose. Norėčiau užbaigti štai kuo. Euras, ES valiuta, negali tinkamai funkcionuoti be vieningos biudžeto procedūros. Dėkoju. Pone Gulia, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą, labą rytą, ponė Dragi. Labai džiaugiuosi, galėdama Jūs e, matyti šiandien. Norėčiau, aišku, kad būtų daugiau kolegų šiame posėdėje. Visų pirma, Nepriklausomumas ECB. E ponas Sarkozy, ponas Monti, ponė Merkel yra minėjus šį aspektą. Europos parlamentas taip pat teikia didelę reikšmę nepriklausomumui. Aišku, tai reiškia, kad tuo didesnė yra ir jūsų atsakomybė, ir to banko vadovo atsakomybė. Visos e, spekulacijos apie tai, ką turėtų ar galėtų daryti ECB, e, nieko nesako re, realiai apie tai, tačiau jūsų dabartinė politika, man atrodo, kenkia kai kuriems aspektams. Be jokios abejonės turi vykti diskusija tarp e, valdybos e, narių pagrindiniais klausimais. Ir aš e, manau, kad komandos dvasia turi čia vyrauti. Ir čia turi būti remiamas ES interesu. Aš puikiai suprantu, kad Europos parlamentas nori, kad e, būtų daugiau skaidrumo. Ir klausimas čia yra ne tiek protokolų e, paskelbimas, kiek užkirtimas kelia neteisingoms interpretacijoms spaudoje. Kita vertus, e, galbūt kad yra technikų vyrų, kurie galėtų laikyti taip pat lėžuvį už dantų. Aš norėčiau, kad e, drausmės laikymasis taip pat visų pirma būtų užtikrintas banko viduje, siekiant e, vienodo reagavimo ir vienybės. Linkiu Jums ko geriausios paties. Ačiū, žodis Svimbon, Svimbon, vieną minutę. Pone Simbur. Norėčiau pasveikinti ponui Dragai, palinkėti sėkmės sunkiais laikais. Čia dabartinis debatai tarp Merkel, Sarkozy ir kitų dėl ECB pagrindinio mm, vaidmens yra mm, labai svarbus. ECB nepriklausomumas turi būti išlaikytas, ypač krizės laikotarpiu. Pasitikėjimas yra labai svarbus. Jeigu Euro, e, eurozonos nariai nori, kad ECB būtų paskutinis e, taškas, kur kreipiamasi, tą ir reikia padaryti. ECB neturėtų būti politinis kamolys, kurio žaidžiama mm, nacionaliniu lygmeniu lygmenių. Kalbant apie e, priemonės, kurių reikia imtis kitom institucijom, valstybės narės savo viduje turi susitvarkyti. Čia kalbu ir apie eurozoną, ir apie ne eurozoną. E, mes patvirtiname e, šešių um, dokumentų paketą prieš kelias plenarnės sesijas. Reikia kuo greičiau jį įgyvendyti, įgyvendyti griežtas priemonės, pritaikytas prie savo valstybės situacijos, kad atstatytumėm um, pasitikėjimą, kuris yra labai svarbus. Ačiū. Dabar žodis ponui Čiuntis. Jums vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Dragi. ECB tikslas užtikrinti kainų stabilumą, nepriklausomai nuo poveikio realiai ekonomikai, pasirodė esas katastrofiškas. Aš e, norėčiau, kad vyktų tikra diskusija šito klausimu ir kad ECB e vaidmuo būtų pakeistas. 2010 metais mes kalbam apie 10 metų ataskaitą. ECB kalbėjo apie infliaciją ir ECB tuomet sakė, jog, jog nereikia mažinti spekuliatorių pelno. Žiūrėkit, kokia dėl to dabar yra E, situacija su e, palūkanų normomis, žiūrėkime, kas vyksta Junktiniai karalystė, kas vyksta Junktinėse valstijose, toliau nepriklausomumas, tai taip pat labai diskutuotinas aspektas. Nepriklausomi e, bankininkai veikia kaip premjerai e, valstybių. Centriniai bankai yra manipuliuojami, reikia, kad situacija keistusi ir taip pat reikia, kad e, ECB politika keistusi. Dėkuoju, panas Blum. Ačiū pirmininkė. Sveikinu Jūs, pirmininkė. Aš, man atrodo, aš perskaičiau šitą e, ataskaitą. ECB yra vienintelis. Čia, čia kalbama apie ES naujas institucijas, apie finansų e, ministrą ir e, čia vyktų ES diktatas fiskalinėje politikoje. Tikriausiai konservatoriai džiaugtųsi, o jeigu mes nebalsuosime, Tai jie turės ką papasakoti Londone. Jūs Uh, thank you <coughs> for keeping in time. Um, Pastaruoju metu vyko daug pasikeitimų ir dėja ne visi iš jų yra priimtini. Pirmininkas, ačiū, kad laikėtės jūsų skirto kalbėjimo laiko. Ponas Malcer, minutė. Pone pirmininkė. ECB turi užtikrinti kainų stabilumą. Tad čia kalba sukasi apie infliacijos suvaldymą. Mes matome, kad yra valstybės skolos problema ir čia ECB iš esmės atsisakė savo įgaliojimų. ECB nori stabilizuoti kapitalo rinkas, tačiau tai reiškia, kad Fiskalinė politika ir pinigų politika iš esmės patenka į pilkąją zoną. Ir tai kelia e, nepasitikėjimą ECB. Šios krizės sąlygomis ECB nebegali toliau eiti tuo pačiu keliu. Praeitie buvo imtasi klaidingų sprendimų dėl kovos su infliacija ir dabar yra reali rizika, kad šita krizė eurozonoje gali, nu, gali sugriauti viską, taip pat ir ECB. Dėkuoju. Kalbėtojų sąrašas tuo būdu yra baigtas. Dabar catch the eye. Gal perč. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti poną Dragį. Pirmą kartą jis lankosi Europos parlamente. Noriu pasveikinti taip pat mūsų pranešėją, kuris atliko puikų darbą. Jis mums e, pateikė e, ir atižiai išnagrinėjo tokį klausimą, kaip kainų stabilumas eurozonoje. Jis kalbėjo apie tas priemonės, kurių ėmėsi Europos centrinis bankas. Na, jam teko sunkus darbas, kai dėl Europos centrinio banko ateities veiklos. Yra būtina, kad liktume vieningi, kad imtumės bendrų veiksmų, kad būtų imtasi bendros monetarinės politikos. Jau buvo siūlyta 2010 metais ir aš manau, kad Europos centrinis bankas turėtų siekti kovoti su valstybių įsiskolinimu. Europos centrinis bankas taip pat turėtų skatinti tai, kad bankai turėtų reikiamų lėšų, turėtų būti super renkami rizikingi kreditai, rizikingos obligacijos. Tai leistų atsikvėpti atskiroms valstybėms ir tai padėtų pagyvinti ekonominę politiką, kad auktų eksportas ir ekonomika. Be abejo, visam tam reikalinga gera finansinė kontrolė, bankinė kontrolė. Taip pat reikia pasižiūrėti, ką galėtų nuveikti Europos centrinis bankas, kuriant Europos finansų fondą, kad galėtume dirbti patys, nesikreipdami į Tarptautinį valiutos fondą. Tuo būdu būtume mažiau priklausomi nuo kitų tarptautinių organizacijų. Turime turėti Europos e, valiutos fondą. Be abejo, reikėtų atlikti poveikio analizę, reikėtų išsiaiškinti, kokia būtų situacija susijusi su euro obligacijomis. Turėtume išanalizuoti šį mechanizmą. Mano kolegos sakė, jog yra būtina užtikrinti tinkamą komunikavimą, kad būtų galima užtikrinti pasitikėjimą ir patikimumą. Manau, kad e, pranešėjo siūlymai yra tinkami. Jis siūlo, kad e, valdybos protokolai būtų skelbiami. E, linkiu didelės drąsos ir tvirtybės, ponė pirmininkė, visą tai įgyvendinant. Uh, Mrs. Galpelch, um, uh, Mr. Bloom here is waving a blue. Pone Galpelč, ponas Bliumas rodo mėlyną kortelę. Jūs kalbėjote apie e, rizikingo kapitalo pirkimą. Aš nesupratau. Aš esu pats ekonomistas, profesionalas. Už kokius pinigus bus išperkamas šitas e, rizikingas kapitalas? Už kokius pinigus? Iš kur bus paimamos lėšos? Ar ir e, ar iš Jorkšyro pensininkų, iš mano e, rinkiminės apygardos, e, iš kokius pinigus jūs gelbėsite šitą nepasitekusi projektą? Köszönöm képviselő úr kérdését, bár nem értek egyet már magával a kérdés feltevével. Ačiū, ponia Blumai. Nepritariu jūsų klausimo formuluotėjai. Jūs provokuojate krizės laikotarpiu. Jeigu krizės laikotarpiu ECB nepavyks suvaidinti tinkamo vaidmens, jūsų klausimas liks neatsakytas, bus tiesiog faktai čia kalbame ne apie tai, už kokius pinigus mes išperkame rizikingas obligacijas. Manau, mes turime sukurti solidžią fiskalinę bazę. ES labai stengiasi išlipti iš tos krizės ir tikrai nematau poreikio apie tai kalbėti. E, ačiū, sako pirmininkas, būtų nuostabu, jeigu plomas Blūnas neprovokuotų. Ir ponas gal, atsiprašau, Huang Nok, dvi minutės mėly kolegos, ponė Europos centrinė banko pirmininkė, ši metinė ataskaita pagaliau sugriovė kai kuriuos tabų. Šią ataskaitą kviečiama e, e, Europos reitingo agentūrą įkurti ir e, sustabdyti laikinai taip pat e, tų valstybių, kuriam reikalinga ES pagalba, e, reitingavimą. Ten taip pat kalbama apie kitas priemonės susijusias su antrinė rinka ir skolinimasi ten e, siekiant išvengti likvidumo krizės. Tačiau siekiant išspręsti valstybės skolos krizę reikia, kad ECB galėtų veikti ir pirminėje rinkoje. E, Tad tarpu čia iškiltų likvidumo problema. Italijos e, vertybinių popierių emisija vyksta esant vis didesnėms palūkanoms ir tuomet e, gali kilti rimtų problemų bankams, bankai teiktų mažiau kreditų ir iškiltų mokumo problemų. Europos e, pranešime taip pat kalbama apie Europos išdo būtinybę. Jisai e, galėtų su mažesnėmis palūkanų normomis leisti vertybinius popierius. ECB kaip Junktinėse valstijose ir Junktinėje karalystėje galėtų pirkti euro obligacijas. Nes žinome, kokia yra dabar situacija tose valstybėse ir kaip yra su reitingo agentūromis. Vokietijos situacija. Vokietijoje gamybos pajėgumai nėra visi išnaudojami. Tai reiškia, e, nėra infliacijos dėl paklausos problemų. Ir kadangi dabar e, ekonominė e, konjunktūra yra tokia, jog e, nepaisant spekulacijų mažėja žaliavų kainos. Tad reikėtų turėti pakankamai drąsos, jog recesijos metu, pripažinti, jog recesijos metu vykdoma biudžetinė politika yra neteisinga. Dėkuoju, kitas kalbėtojas yra ponas Straičiak. Pusantros minutės. Labadiena, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Šiandienos diskusijos nėra šiaip šiandienos diskusijos. Mes e, turime kalbėti apie Lisabono sutartį. Ja privalu keisti. Daugiau ar mažiau. Mm, reikalingas ES valiutų fondas. Aš manau, kad turime ir svarbesnių klausimų. Šiaip. Turime kelti klausimą apie tai, ar tai yra euro krizė, ar tai yra tiesiog šiaip savo ekonominė krizė, ar ES krizė. Ir tai, kas dabar yra susikloste, turime pasakyti, yra rezultatas galbūt keletų metų politikos rezultatas, tas skolų susikaupimas. O galbūt tai yra rezultatas politikos, kuri buvo vykdoma pastaruosius keltą dešimtmečių. Nemanau, kad reikėtų dėl krizės kaltinti eurą. Mes turime ES ilgai trunkančių struktūrinių problemų. Būtina valstybėse narėse laikytis fiskalinės disciplinos ir atsakomybės. Visą tai reiškia, kad mes turime atsakyti klausimą, ar žmonės nori pakeisti savo lūkesčius, ar jiems labiau rūpi išlaikyti gerbuvio valstybę. Biudžetas patiria nemažai įtampos ir spaudimo, tačiau būtinta iškoti išeičių. Dėkui. Ponas Murphy, minutė. Na, čia aš turiu e, raštą, kuris buvo nusiustas Italijos vyriausybei ir ten yra išdėstytos priemonės, kurių Italijos vyriausybė turėtų imtis. Čia yra kalbama be kita ko apie mokesčius, kuris bus pritaikytas darbininkams pirmiausia. Pone Dragi, pone Trišė, jūs esate vadovaujantis, vienas būtų kitas esate vadovaujantis asmenys. Europos Centriniam bankui sakėte, kad vyriausybė turi imtis tinkamų priemonė. Gali atsitikti taip, kad bankas nepirks Italijos vyriausybės obligacijų buvo reikalaujama priimti priemonės, kurios panardino į skurdą žmonės Graikijoje, Airijoje. E, ilgą laiką problema tęsiasi ir Italijoje. Bankas tylėjo, nieko nedarė. Ir dabar regisi, demokratiškai išrinktos vyriausybės bus pakeistos bankininkų vyriausybėmis. E, šis bankas dėja nėra nepriklausomas. Tas bankas pakluso turtingųjų, stambiojo kapitalo interesams. Ir būtent tai ir yra jaučiama visos krizės metu. Dėkoju. Dėkoju. Žodis kolegai Morganti minutė. Dėkoju, pirmininkė, mėly kolegos. ECB disk, diskretiškai ir labai veiksmingai suvadino savo vaidmenį, e, siekdama e, spręsti uh, finansinės problemas. Aš nepritariu tiems, kas nori keisti ECB galės. ECB e niekuomet nebus e, kažkas kaip, kaip federalinis e, irdas Junktinėse valstijose. Reikėtų galbūt tik tai fiksuoti tam tikrus tikslus, kuriuos tas bankas turi pasiekti. Dabar e, obligacijų problema iškylo. E, pastaruoju metu, tačiau nereikėtų, kad už viską mokėtų piliečiai. Sprendimas turi būti rastas per euro obligacijas, e, vengiant, kad dėl to nukentėtų valstybės. Dėkuoju, kitas kalbėtojas, ponas Palonė, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Dragi, norėčiau Jūs pasveikinti šioje salėje kaip naują ECB pir pirmininką It Italijos e, liaudės e, frakcijos e, delegacijos vardu. Kalbant apie biudžetą, biudžetinę drausmę didesnę, to reikia ir reikia veikti greitai, kad tai būtų įtvirtinta. Man atrodo, jog diskusiją šito klausimu taip pat reikia, e, diskusijai reikia laiko, to tarpu laiko mes neturime, mes turime veikti, kad užtikrintume ekonomikos augimą, ECB svadino svarbu vaidmenį, pirkdama obligacijas tų valstybių, kur buvo spekuliuojama, kitos institucijos galbūt galėjo veikti greičiau ir veiksmingiau, bet dabar krizė tapo euro krizė ir euras galbūt negauna visos deramos paramos, todėl kad ECB e nėra paprastas centrinis bankas. Dabar kalbama apie netiesioginį finansavimą ECB per tarptautinį valiutos formą kovojant su skolos krize. Tačiau man kyla klausimas, ar tai yra normalu. Ir aš nežinau, ar turbūt ECB turėtų tapti tikru Europos centriniu banku, kuris taip pat turėtų ir valiutos emisijos galės ir ECB turbūt turėtų paskutin, būti paskutinės instancijos skolininkas, skolintojas, atsiprašau, kaip kad yra jungtinėse valstijose ar jungtinėje karalystėje, tuomet bus įtvirtintas solidarumas e, Europoje, tai kaip to pageidavo Europos kuriejai, Degas, Perispinėlė ir kiti. Dėkuoju, kitas kalbėtojas, ponas Kiklūna, dvi minutės. Kirmas pirmininkė, gerbiamas ACB pirmininkė. Mes stojame prie katastrofos slengščio. Matome visus faktorius, kurie mūsų atvedė prie tokios situacijos. Situacija buvo pastumta iki tragedijos lygmens. Mes matome, kaip kreditoriai stengiasi e, iš skolin, išsiskolinusių e, gauti kuo daugiau naudos. Ir tai bando daryti su e, daugumos pritarimu. Įsiskolinusios šalis mato, kad turėtų matyti, kad e, eurozona neleis joms, joms bankrutuoti. Europos centrinis bankas turėtų būti paskutinės institucijos skolintojas, kad mm, rastumėm sprendimus šiai, e, šiai kriziai. Ir šešių teisės aktų paketas turėtų būti įgyvenintas, kad būtų e, pasiekta tikslų euro obligacijos ir e, kiti, kitos priemonės e, irgi turi savo rizikos. Yra rizika, kad mes imdamiesi tokių, e, į, tokių priemonių e, dar labiau sulname ekonomiką. Visi pasiūlyti sprendimai yra žinomi tiems, kurie norėjo juos įsigilinti. Jose yra priemonių, kuriuose, e, kur, kuriuose numatytų vairiausių priemonių e, visoms valstybėms narėms ir bendrai Europos Sąjungai. Taigi e, veikime kartu, vykdydami šiuos įsipareigojimus, bet veikti reikia jau dabar, kol, ne, kol dar nėra per vėlų. Um, Ačiū, ponas Džonak, jis padės, jis kalbės vėliau, o jo nėra dabar žodis ponui Paškai vieną minutę. Vážený pán predsedajúci, ďakuj, e, vážený pán komisár, vážený pán... Dėkoju, ponė pirmininkė, komisarė, ponė valdytojau. 2010-aisiais Europos centrinis bankas susidūrė su daugeliu šalių egzistuojančių nesutarimų dėl e, vertybinių popierių pirkimo ir obligacijų pirkimo antrinėje rinkoje. Skaičiai rodo, kad obligacijų įsigytų skaičius yra toks didelis, kad bankas nebesugeba stabilizuoti finansinės sistemos. Jeigu ir toliau šita situacija tęsis, tai ji e, tiesiog pakirs perkamąją galę eurozonoje. Tai reiškia, kad Europos centrinis bankas turi aktyviau veikti ir geriau užtikrinti eurozonos stabilumą ir ginti e, jos interesus. Ačiū. Žodis kolegė Maginės. Dvi minutės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui už darbą rengiant šį pranešimą. Manau, kad jame daugiau kalbam apie ateitį, šiek tiek mažiau apie 2010 metus. Sveikinu poną Dragį atvykus į Europos parlamentą. Jūsų e, pirmtako pono Tryšiai pavardė e, yra e, dažnai minima Airijoje ir aš manau, kad ji, jūsų pavardė bus tokia pat populiari ateityje, o gal jau ir yra. Ir sakė, kad e, kai kurie kolegos, kad jūs kalbate mažiau negu jūsų kolega. Dėkoju, kad atvykote. Tikiuosi, kad e, asmo, kuris dirba jūsų pareigose, e, būti, yra tas asmo, kuris turi kalbėti aiškiai. Būtina kalbėti mūsų visų vardu. Mes turime atkurti pasitikėjimą, o tai yra labai sunkus darbas, kai pasitikėjimas jau pakirstas. Žvelgiu štai į kolegą Blum. Jis uždavė keletą klausimų. Tai yra geras dalykas demokratijos sąlygoms. Jis klausia, ko ketinate imtis. Maničiau, kad Europos Sąjungai ir eurozonai kyla viena globali problema. Jeigu atsitiktų, jeigu yra linkima, kad žlugtų euras, žlugs Europos sąjunga, tai tuomet jūsų šalis, ponia Blumai, taip pat susidurs su didžiulėmis problemomis. Aš manau, kad diskutuoti turime protingai ir žodžių reikšmę reikia pasverti. Ir taip pat būtina pasverti žodžius, kalbant apie pasitikėjimo atkūrimą. Aš atstovauju tiems žmonėms, kurie nori žinoti, kad tie žmonės, kurie yra išrinkti, dirba jų labui ir kad jie nekalba niekų Mums yra būtina dirbti toliau ir aš manau, kad gana mėtytis tuščiais žodžiais, žaidžiančiais kartais, kaip tai nutinka. Nes mes turime rimtesnių problemų. Mums reikia, kad euras nežlugtų, kad jis patirtų sėkmę, kad Europos centrinis bankas padėtų atkurti rinkų pasitikėjimą ir kad būtų uh, imtasi naujų priemonių, kurios mūsų ateičiai yra būtinos. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Šiek tiek viršijote pasakymo laiko, bet nieko. Bet štai dabar ponas Blumas vėl kelia mėlyną kortelę ir ją taip pat kelia ir ponas Mitchell. Pone Blumai, pusę minutės, prašau. Na, ne, nenoriu, kad euro žlugtų. Tiesiog susiklosto toks jausmas, kad Europos parlamente mus nusiaubė tsunamis ar nukrito asteroidas. Tai ir bastom visi nevienodai tokiam kontekstui esant. Europos Sąjunga dėl euro yra panirusi į chaosą. Mes tą krizę patys sukėlėm. Neištiko mūsų joks force majeure. Turime suprasti, kad mes esam krizės kaltininkai. Pirmininkas, nesupratau, kur čia buvo klausimas. Pone Maginės, pakomentuokite. Negaliu pasakyti, kad su jumis nesutinku priešingai, suprantu. Mes turėjome gebėjimus e, ir reikiamus galės kartu e, stebėti ir sakyti, kad tas ar tas neveikia, bet to nedarėme. Ir nedarėm visi. Dėkoju. Pone Mičelai, prašom klausti. Pone pirmininkė, nežinau, ar sutiktų su mumis, kolegos, kad dabar po Olandijos išdėstytos pozicijos mes galime veikti kaip anksčiau. Aš manau, kad minėti šiuo atveju profesionalius ekonomistus nėra būtina. Aš esu ekonomistė, žemės ūkio srities specialistė. Ir būtent dėl to norėčiau pasakyti štai ką. Tie, kas dalyvauja diskusijose, pasvertų savo komentarų reikšmę. Na, šitaip mėtyti žodžiais yra gal verta viešoj kokioje aikštėje, po to visi išgeriam bokalą ir einam namo. O čia svarbu pasirinkti tinkamą leksiką, tinkamus žodžius. Turime pasirinkti tos žodžius, kurie kažką reiškia ir kurie skatintų imtis veiksmų, nebūtina tuščia žodauti. Pirmininkas, dėkoju žodžiai yra iš tikrųjų labai reikšmingi. Ponas Rubik kelia mėlyną kortelę. Ar primsite pono Rubiko klausimą? Ir tai bus paskutinė mėlyna kortelė. Taip, norėčiau taip pat Jums padėkoti ir manau, kad kai kurie šio parlamento nariai turėtų galbūt pagalvoti apie savo valiutos išleidimą. Na, demokratijos sąlygomis dėja ne viskas veikia taip. Manau, kad finansų rinkos turi matyti, kad likvidumas yra užtikrinimas. Dėl to norėčiau paklausti ponios Maginės, ar įmano, kad tai, kas įvyko vakar, tai yra Europos centrinis bankas tiesiog atakavo rinkas, ar tai padės įtvirtinti stabilumą, ar jūs taip manote? Aš manau, kad tai jau buvo signalas, kad mes esam pasirengę ginti savo sistemą. Tai, kad mes koordinuojame savo veiksmus, man atrodo, yra labai iškalbingas dalykas. Rinkos turi aiškiai pamatyti, kaip sakė ponas Van Rompoj, kad mes ne šiaip savo sėdim prie kompiuterio ir nieko nedarome, kad mes sugebam koordinuoti savo veiksmus ir kad šį darbą tinkamai galime atlikti, kad mes sugebam būti vieningi ir kad sugebam pateikti ryšlius komentarus. Tai yra svarbiausia. Much, Ačiū, ponė Maginė, sako pirmininkas. Nes jau žadėjau nutraukti pas visus kalbėjusius ir suteikti žodį kitiems. Kolegė Podimanta, dvi minutės, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Su ponu, ponu Tremozai Ebacels pranešimu Europos parlamentas pažino arčiau su ECB ir su jos vaidmeniu. Tas vaidmuo buvo lemiamas krizės e, metu, kadangi kai tik tai 2007-2008 metais iškylo e, pirmasios problemos, ECB iš karto ėmė veikti ir antrinė, veikti per antrinę vertinių popierių rinką ir kitais būdais žinome, kad e, krizė dabar tapo sisteminė krize, tačiau tai nėra ECB kaltė. Vis dėlto Europos parlamentas e, sistemingai yra e, teigęs, jog krizė atsirado dėl blogų sprendimų, dėl sviravimo valstybių narių vadovų Pone pirmininkė, jūs e, sakėte, jog yra koordinuojami jūsų veiksmai su penkiais didžiausiais centriniais bankais pasaulyje, siekiant e, stabilizuoti finansų sistemą, be kita ko ir tarptautinių lygių. Ir tai labai svarbus sprendimas, jo e, pasiekmes bus, tačiau tai bus laikinos pasiekmes, o kovojant su krize reikia stipresnių e, veiksmų ir jie be bejonės bus susiję su didesnė biudžetinė drausme. Jūs taip pat paminėjote tam tikras naujas sutartis. Mes e, visiškai gerbiam ECB nepriklausomumą ir ECB e be kita ko yra uh, bendrų pinigų sergėtojas. Ir šiandien tas vaidmo kaip tik tai turi būti atliekamas ECB. Ir iš krizės turbūt neišeisime nesustiprinę ECB galių. Be bejonės vadovaujančios tarybos nariai turi priimti reikiamus sprendimus viską išnagrinėję. Dėkuoju. Prieš tardamas žodį kitam kalbėtojui noriu pasakyti, jog trys kalbėtojai kalbės Catch the Eye. Dabar ponas Liudvikson, dvi minutės. Ačiū. Svarbu pažymėti, kad Europos centrinis bankas per, Europos, per euro krizę nuveikė tikrai puikų darbą. Palūkanų normų politika. Dabar viskas grįžo į tinkamą lygį, taip pat palaikė obligacijas silpniausiose šalyse, tai buvo labai svarbu ir naudinga. Reikia turėti daugiau e, priemonių, kai yra tokios, tokia situacija, bet krizė iš tikrųjų dar nesibaigė. Dabar kalbama apie bendradarbiavimo projekto visą ateitį. Gali valstybės ir jų rinkos patirti šoką. Lehman Brothers scenarius irgi negali būti visiškai atmestas. Uh, yra įvairiausių klausimų, kuriuos politikai turės rasti atsakymų. Žinoma, kai, kurios, kai kurie sprendimai Tarp, tarp visų sprendimų yra ir tas, kad ECB e turėtų turėti stipresnį vaidmenį. Taip pat gali būti, kad, kad jisai galima kalbėti ir apie tai, kad jis turėtų tapti paskutinės instancijos skolintojų ir tai įneštų stabilumo e, ir ilguoju ir trumpuoju laikotarpiu. Aktyvi ir proaktyvi politika e, suteiks šiek tiek daugiau rizikos e, bankams, bet tai, būti pas, tai turėtų būti pasverta lyginant su kita rizika. E, riziką reikia įvertinti. Taigi dabar yra daug. E, veikėjų reikia pergalvoti ECB vaidmenį, jisai galėtų turėti daugiau kompetencijos negu turi dabar. Toks požiūris galėtų padėti nuraminti dabartinį nerimą. Vien tik tai laukdami mes nieko nepasieksime, reikia imtis priemonių dabar. Ačiū už žodį, ačiū pranešėjui ir ačiū ECB vadovui už, už tai, kad pas mus apsilankė. Pirmininkas, ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Marau, minutė. Grazie. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone Centrinė banko pirmininkė, kaip supratote iš daugelio kolegų pasisakymų, šiandien nors e, niekas, e, visi šiandien nori, kad e, Centrinis Europos bankas turėtų, aišku, matymą. Ir, aišku, jis turi tai atlikti, atlikdamas savo vaidmenį iki galo ir pagal savo pobūdį. Nes yra akivaizdu, kad šiuo metu, kad tuo metu, kuomet e, kolegos e, Tremosa e, išvados bus pripažintos tinkamomis, mes busim suteikę galimybę politikams pasiekti matytus tikslus. Mes manome, kad e, gali iškilti problemų dėl tam tikrų numatomų pasiekmių, todėl mes norime, kad jūs pasitikėtumėte parlamentu ir kad padėtumėte Europai baigti gyvendinti savo projektą. Pone Ferreira, vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Sveikinu Jūs parlamente, ponė Dragi. Dabar mes gyvename labai dramatiškomis aplinkybėmis ir reikia, kad būtų veikiama greitai, nes skolų spiralė turi būti sustabdyta. Reikia užtikrinti, kad euro zona išliktų, kad juos nesugriautų spekuliuotojai ir reitingo agentūros. Tremoza į Balcels Pranešime kalbama apie euro obligacijas, apie centrinio banko vaidmenį, tačiau veikti reikia labai greitai ir aišku, Europos centrinis bankas žino, ką reikia daryti šiomis sąlygomis, jisai neturi bijoti veikti ryštingai dėl to, kad jo galios yra interpretuojamos tik siauraja prasme. Tokiu metu kaip dabar reikia gelbėti euro, daryti viską, kas yra būtina ir to būtent laukia iš ECB Europos parlamentas ir piliečiai. Linkiu kuo geriausios kloties, ponė Dragi. Dėkoju. Ponas Derosa pasisakys prieš suteikiant žodį ponui Dragi. Prašom, kolega. Hang on. Micro. Micro. Have I got it? Yeah, we'll start you yeah. again. Have I got it now? Uh, I want to welcome Mr. Draghi. Sveikinu, pona Draghi. Be abejo, didesnė integracija yra reikalinga, tačiau piliečiai ne, nepriims tos didesnės integracijos tol, jeigu nebus užtikrintas socialinis solidarumas ir didesnis skaidrumas. Jie tiesiog tam nepritars. To privalu nepamiršti. Uh, būtina išvengti recesijos ir sistemos žlugimo. Mums reikia pasakyti, kad euro saugojimas yra kapitalinis žingsnis, nes tai yra ta priemonė, kuri, sakyčiau, yra gyvybiškai būtina, bet to nieko nebus. Mes, manyčiau, turime į pasakyti, kad BVP 25 procentų sudaro skola. Ir krizė tuomet ištiko Airiją ir mums teko konstatuoti, kad skola nuolatos augo, kad įsiskolinom Prancūzijos bankams ir kitiems. Įsiskolinimai kilo ir nebuvo sprendžiamo e, fiskalinio konsolidavimo klausimai. E, disciplinė didesnė yra būtina. Mums Europoje reikia ekonomikos saugimo, mums reikia euroobligacijų. Ir manau, kad dauguma mūsų laukia taip pat ir įsipareigojimų solidarumo labui. Dėkoju, pirmininkas. Ačiū. Baigė pasisakyti kolegos, o dabar malonu suteikti žodį ponui Draki. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir parkėti jums sėkmės jūsų sudėtingame darbe. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū visiems garbiems Europos parlamento nariams už jų pasisakymus ir indėlį į diskusijas. Norėčiau pasakyti, kad manau, jog būtina visiems kartu dirbti, įvertinti dabartinę padėtį ir būtina pasižiūrėti, ką galima šiam sunkiam kontekstui esant nuveikti. Daugelis jūsų pasisakymų galėtų būti sudėti į vieną skyrių, kaip atkurti pasitikėjimą ES. Šis procesas turėtų turėti tris ramščius. Pirmasis būtų toks. Reikėtų kalbėti apie ilgalaikių priemonių numatymą, turėti fiskalinės taisyklės, fiskalinę discipliną. Tai turėtų būti susitarimas. Susitarimas dėl naujų fiskalinių taisyklių. Tai yra būtina, kad būtų galima sukurti pasitikėjimą, atkurti pasitikėjimą visų valstybių eurų, eurozoną ir kad būtų galima atkurti pasitikėjimą apskritai. Kol to nebus padaryta, E, sunku bus žengti pirmin. Ir sunku bus pasakyti, ar pavyko pasiekti pažangos ar ne. Visa tai yra labai svarbus dalykai, kadangi tai suteiktų ilgalaikį pasitikėjimą, o tai yra būtina, kalbant ir apie kitus du ramščius. Finansinio mechanizmo sukūrimas eurozonai yra taip pat labai svarbus dalykas. Mes turime finansinio stabilumo uh, priemonę. Čia vėlgi reikalingas pasitikėjimas, kad ta priemonė galėtų sėkmingai veikti. Tačiau dar reikia įveikti keletą pakopų. Trečias e, ramstis būtų nacionalinė ekonominė politika, kaip pasakymas į krizę. Kaip aš jau kalbėjau, aš tikiu šalimis, tikiu valstybėmis, nes jos dabar supranta, kokia yra sunki padėtis Mes turime suprasti, ką numato siūlomos reformos. Tos reformos neturi būti sutelktos vien tik į biudžeto reikalus ir į biudžetą. Ne, tai turėtų apimti ir struktūrinės reformas, tos, tas reformas, kurios skatina ekonomikos augimą ir konkurencingumą. Tai štai tie trys ramšiai, kuriuos turėtume atkurti, įtvirtindami pasitikėjimą. Tačiau kokį vaidmenį čia vaid... turi vaidinti Europos centrinis bankas? Jūs to klausėte manęs, kai kas sakė, kad tas vaidmuo turėtų būti aktyvesnis, kiti sakė, kad priešingai mes turėtume būti mažiau aktyvus. Norėčiau pasakyti štai ką. Europos centrinis bankas gali veikti ES sutarčių nustatytose ribose. Negalima mūsų prašyti atlikti dalykų, dalykų kurie sutartise nėra numatyti. Europos centrinis bankas Ehm, užtikrinau likvidumą, užtikrinimą matome, kad tos likvidumo priemonės dabar yra panaudojamos kad, kad ehm, tos lėšos yra panaudotos geriems dalykams, tačiau dabar jos nepa, tos lėšos nepakankamai cirkuliuoja finansinėje sistemoje, sunkiai randama kredito galimybių. Dabar svarbiausia Europos centriniam bankui yra atkurti sutaisyti tą kredito grandinę, kad tos lėšos galėtų būti panaudotos realios ekonomikos finansavimui, mažų ir vidutinių įmonių finansavimui. Būtina padėti verslui, kuris dabar patiria nemažai sunkumų, nes būtent mažos ir vidutinės įmonės labiausiai stokoja banko kreditų. Didelės e, korporacijos, apskritai kalbant, gali patekti į kapitalo rinkas ir pačios, tai jos yra mažiau priklausomos nuo bankų. Tai štai, kodėl turime užtikrinti, kad kredito grandinė vėl bus atkurta ir veiks. Pastebėjome, kad sumažėjo jos aktyvumas, mm, lėtėjo verslo ciklas ir tai nėra geras signalas ateičiai. Kai kas iš jūsų kalbėjo apie vertybinių popierių rinką, kuri turėtų būti aktyvesnė ar mažiau aktyvi. Tačiau čia irgi reikalingas tam tikras racionalumo elementas. Mes norėjome atkurti monetarinės politikos tam tikrus kanalus. Mes norime sutvarkyti tos monetarnės politikos cirkuliavimo kanalus. Tai nėra atskirų vyriausybių finansavimas ar kažkas panašaus, tikrai ne. Mes norime imtis prireikus laikinų priemonių. Tai nebus kažkokios amžinos priemonės. Turime suprasti, kad Europos centrinis bankas gali veikti tiek, kiek jam leidžia ES sutartis. Būtų klaida, jeigu jis darytų kitaip. Tai būtų ne tik teisinis sutrikimas, bet ir klaida apskritai. Kadangi kai kuriuose Europos šalise tai pakirstų pasitikėjimą Europos centrinių bankų. O šiandien e, ši institucija yra viena iš tų, kuria jaučiamas didžiausias pasitikėjimas. Kai dėl komunikavimo. Aš maloniai išklausiau tai, kas buvo pasakyta. Esant tokiai rimtai padėčiai, komunikavimas yra būtinas. Yra būtina girdėti tuos balsus, kurie kalba apie siūlomos ekonomikos politikos sprendimus būtina girdėti atskiras nuomonės ir bendrą visos kolegijos siūlymą. Kaip jau sakiau, visa tai yra tos galimybės, kurios mums yra e, brangios. Aš lauksiu savo kito sustikimo su Europos parlamentu ir netrukus atvyksiu į, į Ekon komitetą Europos parlamente. Tas susitikimas įvyks netrukus. O dabar dėkoju uždėmesi. Uh, Mes jums dėkojame, gerbiamas pirmininkė. Debatus baigs pranešėjas ponas Tremoza. Jums žodis dvi minutės. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, labai dėkoju už jūsų indėlį į šios debatus. Pone Dragi, ECB tikrai užkirto kelią dideliai nelaimiai. ECB išgelbėjo daugybę e, europiečių nuo bankų bankroto. Atrodo, kad finansinės rinkos nepasitikė eurozoną kaip e, bendra e, monetarinė sąjunga. Tačiau e, finansinių rinkų spaudimas gali padėti priversti labiausiai suskolinusias šalis apkarpyti, subalansuoti biudžetą ir vykdyti reformas. Tai yra bandymas pakirsti monetarinę sąjungą valstybės narės nelabai nori atsisakyti fiskalinio suverenumo. Ši krizė yra ir politinė krizė. Paaiškėjo, kad ES neturi pakankamai priemonių e, su didelė krize susidoroti. ES neturi savo išteklių sukurti savas, savo, savo politiką. Europos komisija labai susilpnėjo ir neteko patikimumo. Pone Dragi, linkiu Jums sėkmės dirbant. Mes dabar kaip niekada pasitikėme Europos centriniu banku. Ačiū. Uh, concludes... Ačiū. Baigiame diskusijas apie Europos centrinio banko metinę ataskaitą 2010 metams. Balsuosime dėl šio pra